Liebe, liebe Kollegen, ich darf Sie. Mėly kolegos, aš norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Jūs mūsų šiandienėme posėdėje. Šiandienę popietę mes nagrinėsime darbo atvarkę, Jūs turite prieš save. Taigi šios klausimus, kurie būtent ir atspindi mūsų darbo atvarkėje. Jeigu neturite jokių pageidavimų arba e, pasiūlymų, tada darbo atvarkė priimta. Dabar antras punktas, mano pranešimai nėra jokių pranešimų. Norėčiau tik tai pasakyti tiems, kurie dar nežino, kad nedidelė delegacija e, išvyksta šiandien į Didžiąją Britaniją, į Londoną. Rytoj mes susitiksime su e, įvairiais e, Didžiosios Britanijos parlamento atstovais, su, mm, su finansų ministru ir su Anglijos banko atstovais. Taigi dabar perinama prie mūsų šiandieninio posėdžio kulminacijos. Taigi mes šiandien keisimės nuomonėmis su Prancūzijos parlamento atstovais ir man labai džiugu ir malonu pasveikinti man iš kairės pusės poną, poną e, Henri Emanuelį. Jis yra e, pirmininkas, aš angliškai perskaitysiu jo e, titulą. Iš tikrųjų sunku išversti jo titulą. Uh, ir aš iš anksto dėkoju mūsų profesionaliems vartotojams. Jis yra komiteto pirmininkas. Tai būtent tyrimo, kuris užsieima tyrimo, būtent dėl įvairių spekulacijų rinkoje. Tai būt, žinoma, galima ir paprasčiau pasakyti, tačiau oficialiai jo pareigos yra tokios. O šalia jo sėdi Žanas François Marcelis pranešėjas šio komiteto. Galbūt keletą žodžių apie e, abiejų ponų karjeras ir profesijas. E, ponas Emanueli, jis yra mm, pirmininkas. Jisai e, studijavo politikos mokslus Paryžiuje ir anksčiau dirbo finansų pasaulyje, tai būtent Rothschildo finansų kompanijoje, kol 1978 metais, na, žinoma, tai savaime suprantama, tai e, 1978 metais jisai tapo socialistų partijos nariu ir buvo išrinktas į Nacionalinę asamblėją. Po to vėl buvo išrinktas antrąją kadenciją, po to buvo valstybės sekretorius, buvo socialistų partijos pirmas sekretorius, o dabar e, jisai yra šio komiteto pirmininkas. Ponas Marcelis studijavo teisę, po to studijavo politikos mokslus. Jisai uh, garsioji Ecole Nationale d'Administration baigė, tai būtent uh, jisai studijavo infrastruktūros ir planavimo, ir projektavimo mokslus. Uh, ir vėliau, 78 metais, tapo aktyviu Prancūzijos parlamento nariu. Uh, E, jisai porą metų taip pat e, dirbo Europos parlamente. Tai būtent 90-metyje e, ir dabar yra pranešėjas mūsų komitete. Tai matote, Mm, mes e, jau mesgame kontaktus su nacionaliniais parlamentais, mes jau dalyvavome Prahos susitikimuose Madride, dabar vykstame į Londoną, e, toliau e, vyksime dar į Atenus. Ir šiandien konkrečius pokalbius jau vykdėme su Vokietijos aukštesniaisiais parlamentų rūmais. Vadinasi, planuojame vizitą į taip pat ir į Vokietijos parlamentą. Taip pat aš norėčiau pasakyti, kad, e, kad atsakymai į mūsų septynis konkrečius klausimus, kurie a, e, buvo išsiusti į 27 mūsų nacionalinius parlamentus, a, e, iš esmės a, buvo pakankamai reaguota greitai į tuos, į tuos klausimynus ir e, ar 10 ar 11 parlamentų, parlamentų jų atsakė pakankamai tiksliai ir konkrečiai. Vadinasi, e, tai yra jų nemažas indėlis į mūsų galutinius pranešimus šiame komitete. Taigi aš dabar siūlyčiau, kad mes e, taip toliau dirbsime, kad suteiksime žodį ponui Emanuiliui o vėliau suteiksime žodį pranešėjai. Ir abu šie ponai trumpai apžvelgs savo darbą, e, tai vadinasi išvadas, kuris jie padarė savo komitete ar pranešime. Ir taip pat e, padiskutuosime šiais septyniais klausimais, kuriuos mes uždavėme, uždavėme nacionaliniams parlamentams. Ir vėliau bandysime padaryti išvadą iš visų mūsų šių diskusijų. Taigi, ponai, ponai jums žodis. Merci, monsieur Prezident. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju, kad mus pakvietėte į komiteto posėdį. Na, aš manau, kad mes pradžioje gal trumpai pristatysime temą ir po to galėsime atsakyti į klausimus, klausimus, kuriuos užduos komiteto nariai. Mes įkūrėme specialų į parlamento tyrimų komitetą Tai yra mūsų parlamento darinys, leisintis e, iš esmės giliau e, panalizuoti tas temas, kurios e, svarbios parlamentui. Taigi tyrimų komitete bus galima pakviesti specialistus, ekspertus ir padaryti kažkokias tai uh, padaryti kažkokius tai išvadas. Šiek tiek sistema skiriasi nuo anglosaksiškosios parlamento sistemos pas mus. E, na ir pagrindinė čia idėja, pagrindinė, pagrindinis darbo baras yra spekulacijos vertybiniais popieriais, nes Graikijos problema iškėlė, e, Graikijos situacija iškėlė tą problemą ir mes tiesiog bandysime panalizuoti, ar spekulacijos e, finansinių institucijų darbas, veikla prisidėjo prie tos krizės sukūrimo. Na, dėl mes, aišku, padarysime galbūt bendresnės išvadas apie krizę bendrai, yra, kokia yra tos krizės kilmė. Lankysimės, bendrausime su universitetais, įmonių vadovais, taip pat rinkos specialistais, išklausysime jų nuomonės ir taip pat bandysime išanalizuoti tą mechanizmą, kuris veikia šiandieną, mechanizmas, kurio pagrindu reguliuojama ar nereguliuojama finansų rinka. Ir mums tas darbas iš tiesų yra labai įdomus, apie 40 klausimų vyko, išklausėme daug skirtingų specialistų, žmonių, žmonių iš įvairių valstybių, kvietėme įvairius asmenis iš kitų valstybių. Ir galiausiai e, mes jau padarėme šiokių tokių išvadų. Aš e, tas išvadas pristatysiu trumpai. Ir aišku, čia mes atvykome pirmiausia atsakyti jūsų klausimus. Atvykome šiandieną pristatyti ir savo išvadas. Na ir esame tikrai nustebę, sunerime, sužinoję ir supratę, kokia yra e, reali situacija mm, finansų rinkose. Mes, tai buvo kaip ir atradimas mums, nes apie tai nebuvo daug kalbama, nes nuo 2004 metų 15 procentų per metus išaugo spekulacijų apimtis, likvidumas išaugo 15 procentų, sumažėjo 15 procentų, kai e, pasaulyje tas procentas siekia 4 e, procentus. Taigi iš tiesų tai buvo didžiulės, e, didžiulės sumos cirkuliuojančios rinkoje. Tas finansinis gigantizmas šiek tiek gigantiškumas mus šiek tiek išgazdino ir, aišku, reikia politinių priemonių, kad visą tai sutvarkytumėme. Mes e, tikrai nustebome, kai supratome, kad dauguma finansinių sandorių vyksta tokioje platformoje, kurioje nėra jokios atskaitomybės, jokio atsiskaitimo, nežinau, kas perka, ką perka ir kas parduoda. Tai yra privačio, tai privatų sandoriai ir tai sukuria milžiniškų sunkumų bandant išsiaiškinti, kas realiai vyksta tose rinkose. Ir reikia imtis priemonių, kad e, kažkaip sutvarkytumėme tą situaciją. Taigi tikrai tas, tie mastai, to reiškinio mastai mus labai nustebino. Ir taip pat e, mes padarėme tam tikras išvadas, kurios šiek tiek prieštarauja tam, kas yra kalbama. Iš krizės mes dar neišbridome. Krizė yra tokia, tam tikroje suspensijoje, yra uh, šiokiame tokiame sąstingyje, bet e, vis tiek e, įmonių aktyvai e, ir spekulacijos vyksta, nekilnojamo turto sandoriai. Ir tiesiog tik tai kyla klausimas, koks kitas bus tas spekulacijų burbulas, nes nes spekulacijų iš tikrųjų yra labai daug ir realioje ekonomikoje tie dalykai nesuranda vietos. Taigi atradome štai visus tuos dalykus tyrimo metu ir taip pat bandėme išsiaiškinti, kas vyko europiniu mastu, nes Negalima vien tik tai nacionaliniu mastu tirti situaciją, reikia pažiūrėti, kas vyksta ir Europoje. Ir mes e, padarėme išvadą, bet aš manau, kad Europos institucijos taip pat mano, kad e, pastaroji direktyva, kuri įsigaliojo, joje buvo sukurtos įvairios e, alternatyvos, taip vadinamieji dark pools. Ir atsirado tos tie akcijų blokai. Akcijų paketai. Buvo pradėta prekiauti akcijų paketais. Na ir su bankininkais, kuomet kalbėjomės tyrimų klausimų metu, uh, pamatėme, kad yra netitikimas tarp to, ką mes teigiame. Ir tai, ką daro jie. Dėl pakvietėme Renokso atstovą, kuris pasakė, kad uh, kad dažnų sandorių dėl tų pačių vertybinių popierių yra atsisakoma. Taigi mes galiausiai parengėme šiek tiek pasiūlymų. 34 iš viso pasiūlymus. Ir tuos pasiūlymus jau pristatys mano kolega. Ir tiesiog jis papasakos, kokie mūsų siūlymai yra, o po to mes, aišku, galėsime atsakyti jūsų klausimus ponė pirmininkė, mėly kolegos. Dėkuoju, kad pakvietėte mus į e, komiteto posėdį. Ir man labai malonu prisiminti tuos dviejus metus, kuomet dirbau Europos parlamente, nuo 84 iki 94-96 metų. Ir man netgi buvo šiek tiek e, apmaudu ir gaila grįžti į Prancūzijos parlamentą man visai patiko būti Europos parlamentaru. Taigi man tai iš tiesų yra labai malonus prisiminimai. Dabar perėsime prie pagrindinės šiandienos temos. Kaip ponas Emanueli sakė, tyrimų komitetas buvo įsteigtas rezoliucijos pagrindų, rezoliucijos, kurią pateikė e, socialistai nacionalinėje asamblėjoje. Na ir pagal tą naująjį reglamentą pirmininkas buvo grupės narys, tos grupės, kuri pateikė rezoliucijos pasiūlymą ir pranešėjas buvo opozicijos atstovas. Tai yra aš buvau paskirtas pranešėjų, taigi mes tikrai dirbome kartu, bendradarbiavome ir galiausiai visa ta darbo grupė, tyrimų komitetas, kurį sudaro 30 narių, vienbalsiškai patvirtino pranešimą, ataskaitą kurią mes jums ir pateikėme. Ir tenai yra mūsų išdėstyti pasiūlymai. Ir Europos parlamente vyksta panašus darbai, nes jūs irgi vyksta, rengiate klausimus, kviečiate įvairius ekspertus ir mes irgi esame e, pakvietę, buvome pakvietę du jūsų komiteto narius, Pervanš Beres ir Jean-Paul Gozes, kurie buvo pakviesti į mūsų tyrimų komitetą. Ir galiausiai baigėme darbą pakvietę komisarą Michel Barnier į savo komitetą. Taigi bandėme darniai tiesiog išklausyti įvairių nuomonių, reakcijų, tų, kurios vyrauja ir čia Europos parlamente. Uh, Na ir aš bandysiu, kuo galima trumpiau pristatyti, bandysiu, kuo galima trumpiau pristatyti tuos pasiūlymus. 34 pasiūlymai yra išdėstyti dokumente. Na ir aš ne, dabar jūsų nevargysiu, neskaitysiu visų tų pasiūlymų, tiesiog norėčiau pakomentuoti kelis, ypatingai tuos, kurie yra aktualūs mūsų diskusijoms. Ir pakomentuosiu tuos, kurie konkrečiau yra susiję su europinių klausimų. Na ir visi turite tuos pasiūlymus. Tai yra, pirmiausia, atkreipčiau jūsų dėmesį į ketvirtąjį pasiūlymą, kalba eina apie eurozoną. Na ir aš mantu, kad daug apie tai yra diskutuojama, bet mes teigiame, kad daugia šal, geriausia daugia šalė priežiūra eurozonoje turi būti grindžiama politika, kurią kuria formuoja visos valstybės narės, kalbant apie struktūrinius fondus ir kokių padarinių tai gali atnešti finansiniai situacijai įvairiose ES valstybėse narėse. Penktasis pasiūlymas. Mums atrodė, kad labai svarbu ne vien tik tai žvelgti į tai, kas yra sisteminė rizika finansų rinkoje, rizika, kuri egzistavo ES, bet labai svarbu taip pat dirbti darniai ir su JAF, Junktinėmis Amerikos valstijomis. Akivaizdu, kad e, kai žvelgiame, kaip susiklostė ta krizė, panašu, kad e, tos kontrolės priemonės, e, kurias mes bandome dabar pritaikyti, turi būti siejamos su konkrečią informaciją, kurią mes gauname ir kaip reikia žiūrėti, kaip dirba <clears throat> rinkos ES ir JAV. Ir matome, kad tų kontrolės priemonių gal nėra, bet svarbu taip pat užtikrinti ir bendravimą, keitimąsi informaciją, jeigu mes norime užkisti kelią tolesniems krizėms. Tai turėtų būti vienas tikslų 20, didžiajame dvidešimtuke, bandant abipusiškumo pagrindu keistis informaciją ir bandyti numatyti e, galimą tolimo, kitos krizės riziką. Na ir tai, kas yra labai svarbu ir Europos parlamentui, yra taip vadinamoji rinkų, taip vadinamas rinkų skaidrumas, visa, visa tai, kas su tuo yra susiję. Na ir mūsų komitetas 10 metų gruodį baigė darbą. Ir dar tuomet nebuvo, tuomet jau buvo pradėta kalbėti apie e, finansinių sandorių apmokestinimą, mokestį. Ir e, šią temą, šiuo klausimu yra akivaizdu, kad gerai būtų tą mokestį įvesti, bet e, kaip kartu su pono Emanueliu mes panalizavome, komitete matome, kad daugiau nei 50 procentų finansinių sandarių pasaulyje nepatenka į reglamento taikymo sritį, kadangi jie nėra žinomi, apie juos nėra žinoma. Taigi, jeigu, jeigu apmokestinsime tuos sandorius, kurie yra žinomi, jie ir taip yra teisėti ir tvarkingi, o visi tie, kurie nėra žinomi ir taip išvengs to apmokestinimo. Taigi, mes nusprendėme, kad labai svarbu užtikrinti didesnį skaidrumą ir kartu kad visi finansų operatoriai veikėjai kažkaip sutvarkytų tą finansinių sandorių sistemą. Na ir mes bandėme įvertinti negatyvius padarinius, kurie yra susiję su finansinių instrumentų rinkos direktyva. Ir mums panašu, kad yra tam tikrų būdų, kaip būtų galima užtikrinti didesnį skaidrumą. Šeštasis, septintasis, aštuntasis pasiūlymas būtent ir yra skirti skaidrumo temai, mums e, jie atrodo yra labai svarbus. Na ir mums taip pat būtų įdomu išklausyti jūsų, kaip jūs vertinate tos direktyvos atkūrimo galimybės. Galbūt iki 11 metų vasaros tą būtų galima padaryti. Taigi taip tiek trumpai. Uh, pristačiau pasiūlymus. Dar porą minčių. Ta tema, kuri yra labai aktuali Prancūzijai, yra pirminių išteklių, gamtinių išteklių ir žemės ūkio produkcijos rinka. Kainų reguliavimas. Ir mes teigiame, kad šiek tiek atsiliekame nuo Junktinio Amerikos valstijų, reiktų mums padaryti pažangos šiek tiek. Ir taip pat e, dar jums keliu vieną klausimą, kuris irgi mums buvo labai aktualus. Tai yra alternatyvūs fondai. kad būtų galima susitarti dėl alternatyviųjų fondų. Tačiau čia e, problema, kurią mes išvelgėme tyrimų komitete, yra tai, kad tas europietiškasis pasas, kuris būtų validuojamas nacionaliniu mastu, gali kilti rizika, kad nebus užtikrintos visos reikiamos garantijos, kad tie alternatyvūs fondai atitiktų e, europiniams lūkesčiams. Taigi turime kažkaip e, užkirsti, užkirsti kelią, išvengti panašių krizių ateityje. Ir aišku, mes realistiškai turime įvertinti situaciją. Tokia krizė gali ištikti, atsirasti už ES ribų kažkur Azijoje. Taigi jų, pavyzdžiui, gebėjimai irgi yra kitokie ir sunku, galbūt sunkiau būtų tokią krizę numatyti. Ačiū ponai už šios išsamius paaiškinimus. Aš norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Jūs su tokiu nuveiktų darbu ir su tokias pasiektomis išvadomis. Taigi e, visą tai galima pamatyti ir knygoje, kurią Jūs išleidote. Iš esmės, e, labai malonu, kad Jūs e, paaiškinote dar įvairius pasiūlymus. Aš norėčiau, kad vis dėlto dabar parlamentarai, kurie m, mm, klaustų klausimus, e, klaustų būtent dėl tų konkrečių pasiūlymų. Ir a, e, e, aš norėčiau taip pat tarpinį pranešimą pacituoti, pasakyti, ką mes vis dėlto pasiekėme, kokias išvadas pasakėme šiuose rūmuose. Visų pirma, gal geriausiai būtų pradėti nuo pranešėjos, ponia Pirvanš. Euh, Ačiū, ponia pirmininkė. Labai esu dėkinga, kad surengėte šį posėdį, nes jo metu dirbsime aktyviai, keisdamiesi nuomonėmis. Dėl jūsų pasiūlymo tikrai yra tam tikrų duomenų, kurie galbūt labiau specifinio pobūdžio negu tie, kuriuos analizuojame savo pranešime, o šiuo atveju mes kalbėsime labai plačiame kontekste, bet kai kalbame apie spekulacijas, yra daug įdomių dalykų. Ypač jūs paminėjote Mifido direktyvos peržiūrą. Nebejotinai, kada pradedamas toks teisėkuros darbas, tai tokiu atveju rengiami teisės aktų projektai, analizuojami ir mūsų komitete. O kadangi reglamento nėra, tai jo rengimas pareikalaus labai didelio darbo. Jūs paminėjote finansinių sandorių mokestį. Europos parlamente mes jau išsakėme nuomonę, kad tikriausiai tokį mokestį galima ir būtų įvesti, nelaukiant žingsnių šioje srityje tarptautiniu lygiu. Esame susitikę su įvairiomis suinteresuotomis pusėmis, kurios įvardė, aišku, kiekvieną savo šioje srityje su tokiu mokesčiu susijusias kliūtis. Jūs minėjote taip vadinamus DAC pools. Tai yra migloti sandoriai. Finansinio sandorio mokesčio nauda būtų ta, kad keistusi sandorių pobūdis. Įreiktų pakeisti ir tokiu būdu būtų įmanoma geriau valdyti riziką atitinkamai kontroliuojant sandorių tipus. Mes kalbėjome ir apie sisteminės rizikos vertinimą parlamente. Ir jeigu galvosime ir prisiminsime tai, ką kalbėjo didžiojo dvidešimtuko dalyviai, šią temą tai aiškiai suvoksime, jog skaidrumo rinkose trūksta. yra ir jūsų 18 pasiūlymas susijęs su centriniais bankais. Ir manau, kad būtent šitas jūsų pasiūlymas galėtų duoti naudos. Dabar kreditų reitingo agentūrų darbas ir jų darbo teikiama nauda. Tai šioje srityje išvelgiu dvi problemas. Pirmiausia, tai reitingo agentūrų problema kaip po tokia ir jų sąsaja su reguliuojančiojomis institucijomis, pavyzdžiui, Bazelio banko priežiūros komitetu, kurie, kuris ir kaip ir panašios institucijos atlieka labai svarbias funkcijas. Tam tikrą prasme Bazelio komitetas lyg ir pritarė, kad reitingo agentūrų darbą reikia sutvarkyti ir kad būtų galima pasitikėti jų teikiamą informaciją. Dabar dėl Bazelio 2 dokumento ir dėl bankų. neabejotinai, kad bankai, kai jie atlieka reitingavimą, turėtų viešai skelbti rezultatus. Ir tokiu būdu reguliuojančio institucija, konkrečiai turiu galvoje Bazelio komitetą, naudojasi tais reitingais ir žiūri, kiek jas dera su reitingo agentūrų suteikiamais reitingais. Tai svarbu, nes, ponė pirmininkė, mes kitame pranešime šį klausimą keliame. Be to yra siūlomas dalinis teisės akto pakeitimas. Ir jeigu tas pakeitimas bus analizuojamas, tai reikia suderinti visą darbą, nepamirštant ir kredito reitingų agentūrų. Dar vienas labai įdomus pasiūlymas yra 26. Dėl bazelio susitarimų. Ir matau, kad jūs pritartumėte mūsų pasiūlymų, jog tokie susitarimai, kai bazelio susitarimas taptų tarptautiniu susitarimu ir įgytų lygiai vertę naudą, vertę pasaulyje kartu su amerikiečių taisyklėmis. Manau, kad tai būtų labai naudinga. Daugiau komentarų neturiu, bet norėčiau užduoti klausimą. Norėčiau sužinoti, ką jūs galvojate apie mūsų teikiamus pasiūlymus dėl finansų sandorio mokesčio. Ir jeigu leisite pirmininkę, dar noriu paliesti kitą mūsų pranešime iškeliamą aspektą, kuris, aišku, gal ir nepatenka į jūsų spekulacijos finansiniuose rinkose komiteto kompetencija. Didysis dvidešimtukas ir tai, kaip Prancūzija rengiasi pirmininkavimui didžiojo dvidešimtuko posėdžiuose. Dėl šio reikalo turiu tris pastabas. Pirma. Didžiojo dvidešimtuko ribose yra analizuojamas Ne... Šalis, kuriuose nenustatomi mokesčiai. Ir ką galėtų didėjo dvidešimtuko grupė padaryti, kad būtų išspręsta mokesčių netaikomų valstybių problema. Dar vienas dalykas, aš neprisimenu, kokiame posėdėje apie tai buvo kalbama, bet buvo kalbama, kad priekyba bet kokiu produktu, bet kokioje rinkoje reikėtų kontroliuoti. Jūs paminėjote tuos vadinamus dark pools, tai yra miglotus sandorius. Tai yra lygi greičiai vykstantys sandoriai. Ir visi žinome, kad problemų šioje srityje labai daug ir būtent dėl šitų dalykų yra kilęs, kilusi nekilnojamo turto ir vertybinių popierių krizė, nes kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai labai daug prisidėjo prie krizės gilumo. Ir tikriausiai būtent dėl to atsirado toks viešųjų finansų nesubalansuotumas. Pati rinkos logika reikalauja imtis tam tikrų žingsnių, kai atsiranda nesubos, nesubalansuotumas. Nes, pavyzdžiui, Graikijos atvejais kredito reitingos agentūros nebejotinai mažinta, mažina Graikijos kredito reitingą, atitinkamai keičiasi spekulacija Graikijos vertybiniais popieriais biržose ir sumažėja Graikijos galimybė skolintis. Dar vienas dalykas tai yra, ką daryti Europos Sąjungai. Mes manome, kad Europos Sąjunga ir ypač eurozona turėtų tarptautinių lygių elgtis vieningai ir laikytis vienos ir tos pačios pozicijos. Gal todėl reikėtų galvoti apie bendrą poziciją, pavyzdžiui, tarptautinės prekybos atveju ir būtina veikti ryštingai, nepriklausomai nuo to, kokioje padėtyje dabar atsidūrė Europos Sąjunga. Mes turi kalbėti ir veikti visi vieningai. Na, dabar tiek, bet paskiau tikriausiai norėsiu užduoti dar keletą klausimų ir iš anksto dėkuoju už atsakymus. Je, je répondrai à l'envers. Sur, sur la voie unique, moi, je, je, je dėl kalbėjimo vieningų balsų, aš pasakyčiau tą patį. Tai yra pagrindinis Europos sąrangos privalumas - kalbėti vienu balsu. Be federalizmo demokratiškai visose srityse. Daugiau aš matyt nieko negalėčiau ko pridurti. Idealu, kai kalbame vienu balsu, bet labai svarbu, kad tai būtų pagrindžiama demokratija. Nes labai svarbu, jeigu bus kalbama tokių balsų, kurio nepri, nepripažįsta demokratiška visuomenė, tai nebus vieningas ir efektyvus balsas. E, tai aktualu ir monetarnėje politikoje. Ir aišku, ta vieninga valiuta mus, mus vienyje ir Na ir aš gal tokių asmeninių pastabų galėčiau pasakyti. Man atrodo, kad e, jeigu ne, nepa, nepritaikysime demokratinio mechanizmo, tas e, vieningas balsas nebus efektyvus. E, tokiu būdu tik tai gali ištikti mus politinė krizė, rimta politinė krizė. Taigi labai svarbu, kad tas bendras vieningas balsas būtų paremtas demokratiniais mechanizmais. Čia mano yra asmeninė nuomonė, aš nekalbu nei kolegų, nei komiteto vardu, čia yra mano asmeniniai pastebėjimai. Ir aišku, galima klausti, kodėl visuomenės nuomonė Prancūzijoje, Vokietijoje, kitoje valstybėje atsiriboja nuo europinių idėjų. Na, tai yra, aišku, esminė problema šiandieną. Aš manau, kad tai yra demokratinio totrukio problema. Uh, Ir būtent Europos parlamentas yra ta vieta, kur visuomenės balsas yra, atstovau, visuomenės balsas yra atstovaujama. Na ir taip pat aš dar norėčiau vieną asmenę pastabą išsakyti. Bičiuliui Klinsui galiu pasakyti, kad e, europinis federalizmas mano partijoje e, buvo teigiama, kad e, tai yra perdėm ankstyva idėja, bet po to, kai jau buvo balsuojama dėl to, e, tai tarsi jau atrodė, kad e, tai jau yra pavėlavusi idėja. Dėl kitų pastebėjimų finansinių sandorių e, mokestis. Aš esu už tokį mokestį, bet tiesa, kad viską reikia sureguliuoti, nes jeigu tie, kurie moka mokesčius, atsiskaito, bus dar labiau apmokestinami, tuomet e, tai nebus sąžininga, nes tas mokestis turi būti pritaikytas visiems. Ir žinant dabar, kad Europoje nėra sienų ir iš tiesų labai sunku išvengti tų nelegalių sandarių. vieni mokės, kiti nemokės, na, tokia situacija iš tiesų nebūtų efektyvi. Bet bendrai kalbant apie finansinių e, sandarių mokestį, reikia labai gerai paaiškinti, kas tai yra ir ko iš to tikėtis. Ar tai būtų reguliuojamas apmokestinamas ar mokestis, kuris e, būtų susijęs su tarptautiniu bendradarbiavimu. Tai yra ne, ne tie patys dalykai. Aš esu asamblėjoje specialus e, pranešėjas dėl šiuo klausimu ir e, na, labai svarbu kalbėti ir apie besivystančias valstybės kitas šalis, nes čia nėra vien tik tai apmokestinimo klausimas. Ir būtent ne visada mokesčių įvedimas e, leidžia užkirsti kelią sukčiavimui e, mokesčių srityje. Taigi aš manau, kad e, finansinių sandorių mokestis turi būti įvedamas tuomet, kai tarptautinė finansinė rinka būtų geriau reguliuojama. 2001 metais Nacionalinėje asamblėje buvo kalbama dėl Tobeno mokesčio. Ir būtent Prancūzija ir Kanada, Kanada priemė tokį mokesčį, mokestį, kurio, nustatė, kurio nustatė nulinį dydį. Uh, Na ir buvo tas simbolinis balsavimas surinktas, buvo balsuojama dėl to, to beno mokesčio įvedimo, nustatant nulinę, nulinį dydį. Taigi labai svarbu pakalbėti apie tai, ko mes galime tikėtis iš situacijos, jeigu tas, tie, tie mokesčiai bus įvesti, nes labai svarbu užtikrinti atsiskaitimo sistemą tinkamą Taigi pirmiausia yra išsiaiškinti, kas tai yra. Negalime įvesti to, ko patys nesuprantame. Ir aš dalyvau ir kitoje parlamento grupėje, tai tar, parlamento grupė, kuri, kurioje buvo ir Senato, ir Nacionalinės asamblėjos narių, ir ten buvo daug kalbama apie mokesčius, ir aš galiu pasakyti, kad aš manau, kad tą langą reikia atverti, tą galimybę numatyti, bet aš aišku negaliu numatyti vienos ar kitos vyriausybės veiksmų. Ir kai vyriausybės bandė susitarti dėl e, Graikijos krizės, Ir kai buvo kalbama apie tai, kad reikia keistis informaciją, na ne visuomet tą padaryti yra labai lengva, nes, pažiūrėjau, tokia valstybė kaip Šveicarija, jinai visuomet e, labai vangiai teikia informaciją. Na ir yra Europoje valstybių, kuri, kurios irgi taiko e, mokesčių prieglopšio politiką. Yra tokių regionų Europoje, kur labai palankus mokesčiai yra taikomi. Nevadoje. Taip, taip, bet ir pas mus Nevada yra Europoje, ko puikiausiai veikia. Taigi, ponė pirmininkė, tokia jau yra situacija. Permanša kalbėjo apie fiskalinę konvergenciją. Na, reikia labai atsargiai tą daryti, bet turint bendrą valiutą, yra tam tikrų praktikų, kurios yra paremtos konvergencijos principų. Galbūt jos nėra identiškos, bet e, yra ribos viskam bet aš aišku ne, ne, nekalbėsiu tą temą, kurią jūs puikiai išmanote. Euh, aš trumpai. Dėl sandorio apmokestinimo aš pritariu pono Emanuelio nuomoniai. Mūsų tyrimų komitete mes daug apie tai kalbėjome ir teigėme, kad tai neturėtų, net neštų didelių padarinių kovai su spekulacijomis, nes spekuliatoriai. skaičiuoja e, operacijų kainą į sandario mokestį, bet kuriuo atveju. Na, aišku, tai būtų naudinga bandant e, siekti įvairių tikslų, kalbant apie palankius mokesčius taikiančių regionų. Aš esu optimistiškesnis negu Anry. Šiuo klausimu aš manau, kad e, per ankstesnį didįjį dvidešimtuką 2008 metais, nuo 2008 metų pažangos padaryta yra, aišku, netokių ritmų, kaip mes tikėjomės, bet yra tam tikros pažangos ir mes savo ataskaitoje trečiajame pasiūlyme būtent kalbame apie tai, teigiame, kad labai svarbu, kad didžiajame dvidešimtuke būtų toliau vykdoma politika kovai su mokesčių prieglopšiais. Ir reikia siekti tikrai pažangos toliau šioje srityje. Taip pat, aišku, pripa, reikia pripažinti, kad e, tokių regionų dar yra labai daug. Tai yra privilegijuotos spekuliatorių vietos. Tačiau, kaip sakė kolega, tą langą reikia laikyti atvirą, neuždaryti jo ir toliau kovoti e, šioje srityje. Kalbant apie kredito reitingo agentūras, čia yra trys pasiūlymai, gan griežti pasiūlymai e, apie kredito reitingo agentūras, kaip jūs matote. Kalba neina apie tai, kad mums, e, aišku, tie rodikliai, kurie nėra realūs, E, nėra priimtini, bet kartais susiklosto tokios ekonominės aplinkybės, kurios išprovokuoja spekulacijas. Ir visi pavyzdžiai rodo, kad spekulacijos atsiranda tokioje, susiklošęs tam tikroms ekonominėms aplinkybėms, kurios tas spekulacijas išprovokuoja. Ir Pervanša kalbėjo apie tai, kad kredito reitingo agentūros vaidina šiandien labai svarbų vaidmenį, kalbant bendrai apie finansų rinką ir apie valstybių skolas. Taigi be jokios abejonės reikia griežčiau laikytis Elgesio kodekso, kuris dabar egzistuoja. Ir kita vertus, labai svarbu, kad suveren, su, su, suvereniomis valstybėmis būtų elgiamasi kitaip nei su privačiais operatoriais. Negalime tų dalykų maišyti banaliai valstybė ir kažkoks X operatorius, privatus operatorius, kuris vykdo finansinius sandarius. Taigi, štai kiek kelios pastabos trumpos, e, remiantis pervanšos pasisakymu ir dar kartą dėkoju už tai, kad tiek daug prisidėjote prie mūsų darbo, teikdama informaciją mums, e, mums tyrimų komitetui. E- Ačiū. Dabar aš norėčiau pakviesti du kolegas E, iš eilės, pirmiausia, Tomą Maną ir paskui Olę Šmitą, kad jie galėtų pasakyti. Ačiū, panė pirmininkė. Abu kolegus dabar kalbėjo savo gimtają kalbą, perskaitė savo pranešimą ir dabar e, ir iš esmės e, pristatė viską, kas jas nuveikta. Iš, iš esmės aš suprantu prancūziškai ir ponia Pervanšiau, kaip pasakė, mes irgi kartais kalbame prancūziškai. Ir kai kurie punktai man buvo nelabai aiškus. Būtent dėl, dėl šito finansinių sandarių mokesčio. Čia galbūt iš tiesų ne, ne visai identiški tie dalykai. Čia ir reikia e, tam tikro aiškaus apibrėžimo tiems, e, tiems e, mokesčiams. Tačiau, iš esmės, pagrindinis dalykas tai yra, koks būtų jų pagrindas, kaip ir pasakė Sarkozy Ką mes, ką mes darysime tada, e, jeigu amerikiečiai nesutiktų su mūsų apibrieštimis? Kitas dalykas - reikia agentūros krizių komitete mums tai buvo labai svarbi tema ir, ir buvo pasiūlymai pateikti iš mano šalies, iš e, Vokietijos. Tai būtent, kad mes sukurtumėme e, Europos reitingo agentūrą, jau yra pirmos agentūros tokios, kurios yra sertifikuotos, būtent, kad jos būtų sertifikuotos e, svarbiausia Europos teritorijai. Ką Jūs apie tai manote? Kitas dalykas, panas Menuilis pasakė, kad valiuta, žinoma, turi priklausyti ir nuo politinės, nuo politinės valios. Kitas dalykas tai yra E, reikia tokį suformuoluoti stabilumo paktą, kad galėt, galima būtų vėliau jo laikytis. Ir e, iš esmės prancūzai dabar sako, kad reikia laikytis šitos stabilumo pakto, tačiau abu, abi, abi mūsų valstybės, Vokietija ir Prancūzija, jo nesilaikė. Pažiūrė. Kitas dalykas. E, ar užtenka, kad mes turėtume tam tikrą reguliavimo agentūrą, pavyzdžiui, ekonominių klausimas? Ar, ar reikėtų vis dėlto tik tai koordinavimo ir bendradarbiavimo? Ir e, dažnai mes patirime, kai pavyzdžiui, e, pana Merkel ir e, pana Sarkozy susitinka ir bando susitarti. Ar jūs, kaip manote, jūs esate iš kitos tikriausiai politinės stovyklos, ar tai yra iš esmės putimas į vieną dūdą, ta prasme, politinių šalininkų, ar tai bandymas spręsti mūsų problemas? Kitas dalykas, tai šitos spekulacijos. Aš pono Žeromo Kavyje knygą perskaičiau. Jūs žinote, kad, e, e, kad e, spekulacijos praktiškai atsakingos yra už vieną didžiausią Prancūzijos banko žlugimą. Ten kalbama apie iš esmės nesusipratimus praktiškai visas vadybos grandyje. Taigi, kaip yra iš esmės tos didžiosios bankos? Ar ten yra kontrolė? Ar uh, iš, iš esmės ten e, brokeriai, pavyzdžiui, yra pribojami savo veikloje. Iš esmės, man būtų įdomu, ką jūs kaip jau žinotis tą reikalą pasakytumėte. Aš norėčiau paprašyti vis dėlto, kad jūs atsakytumėte šį klausimą iš pradžio, o paskui panas Olešmitas, tegul paklausė. Euh, sur monsieur Kerviel, euh, Moi, je pense. Ačiū. Pirmiausia, dėl Žeromo Karvėlio. Na, gerai, aš dabar esu opozicijos atstovas. Prancūzijoje e, ir savo politinėje veikloje aš iš esmės e, aktyviai kovoju su bankais e, ir galbūt dėl to, kad aš pats esu iš bankų, bankų pasaulio, todėl geriau išmanau ten subtilybės visas. Galbūt dėl to aš esu toks griežtas bankams. Aš manau, kad Prancūzijos bankai iš esmės priklauso labiausiai kontroliuojamis visoje Europoje. Manau, kad iš tikrųjų jie yra labiausiai e, kontroliuojami. Tai yra ilgametė tradicija nuo 45 e, e, metų jau visą laiką reikia valstybės sutikimo, jeigu išduodamas yra kreditas. Tai visų pirma, čia privačioje sferoje tai taikoma nes e, ir e, centrinis bankas, būtent nacionalinis bankas taip pat vykdo griežtą e, privačių bankų kontrolę. <laughs> Iš esmės, aš nelabai norėčiau galbūt kritikuoti bankinę sistemą Prancūzijoje, tačiau bet kokiu atveju tai nieko nepakeistų bendroje situacijoje. Vien todėl, kad aš čia Briuselėje sėdžiu ir kritikuoju bankinę sistemą. Tačiau bet kokiu atveju bankinės sistemos e, nebuvo taip smarkiai nukentėjusios nuo e, finansų krizės Prancūzijoje vien dėl to, kad jos yra e, griežtai kontroliuojamos. Dabar dėl Sarkozy ir Merkel. Aš, aš manau, kad nėra tokio didelio sutarimo. Ponas Mitteranas ir ponas Kolis geriau sutarė tarpusavėje, bet iš tiesų tai čia jau gandai. Iš esmės, jūs žinote, tikriausiai e, e, priešas to Žikaras Destenas, Helmutas e, Šmitas, jie taip pat bendradarbiavo tarpusavyje, tai iš esmės asmenys, kurie bendravo tarpusavyje ir kurie skatino tam tikrus įvykius savo šalyje. Tai vadinasi, konjunktūra, ek, ekonominis augimas, jis irgi priklauso nuo tokių bendradarbiavimų. Taigi, Vokietija, Prancūzija. Mes pažįstame šias abi valstybės, žinome, kas ten vyksta kitos e, valstybės e, vyksta kartais, kad ši porelė taip glaudžiai bendradarbiauja. Žinoma, e, nėra taip jau lengva gyventi poroje. Jūs žinote, kiekviena santoka yra pakankamai sudėtinga. Tačiau, bet kokiu atveju. Tai yra bendradarbiavimas glaudesnis negu kitų valstybių ir su savo problemomis ir savo privalumais. Uh, iš esmės tai atsispindi ir ekonominėje, politinėje situacijoje. Ir e, ten reikia priimti tam tikrus sprendimus. Ir mes būtent turime priimti tuos sprendimus. Ir tam reikia demokratinio e, konsensuso. Nereikia technokratinių e, sprendimų iš viršaus nuleistų. Iš esmės, e, mes turėtume imtis tų tikrųjų temų, kurios yra svarbiausios. Ir tam reikia konvergencijos, būtent kalbant apie administravimą. Mesgi turime bendrą valiutą. Tai yra logiška, kad e, mes turime bendradarbiauti, juk jau turime kažką mūsų siejantį. Ir, ir e, iš esmės dėl to pakto, tai e, aš turėjau tam tikrų abejonių, kad jeigu kils problemos, sakykime, tai niekas nebesilaikys to stabilumo ir plėtros pakto. Tai taip ir buvo. Taigi, e, bet kokios vyriausybės, kokios spalvos jos bebūtų, politinės stovyklos, kokios jos e, bebūtų, jos bet kokiu atveju e, iš esmės neįtin stengiasi laikytis šito pakto nuostatų. Galima, žinoma, autoritarnėje valstybėje reikalauti kažkokių kriterijų laikymosi, griežtai įsakyti ar dar kažkaip, bet demokratinėse valstybėse Taip neįmanoma. E, sakykime, dabar tai tas e, e, užsienio skolos klausimas, sakykime, kodėl jisai turi neviršyti tam tikrą procentų skaičių, nes kitose valstybėse yra visokio dydžio užsienio skolos. Iš esmės mes turime tiesiog siekti visi kartu laikytis šito pakto, nes jeigu mes aplaidžiai žiūrėsime į tokias taisyklės, tada bus taip, kaip ir dabar atsitiko. Žinoma, aš mm, tikiuosi ir Prancūzijoje mes diskutuojame apie tai. E, ir mes nelabai sutarėme su ponu Marseliu šio klausimo. Mes diskutuojame, ar iš tikrųjų reikėtų įtraukti į Konstituciją tam tikrus dalykus, tai būtent tam tikras ribas nustatyti ten, kad negalima būtų jų peržengti, nes jos jau nustatytos konstitucinėje santvarkoje. Taigi, realybėje yra taip, e, kad prieš dešimt metų mes negalime pasakyti, kas bus po dešimties metų ir kad, sakykime, mes galėsime laikytis tam tikrų nuostatų, tam, tam tikro pakto ar negalėsime. Mes esame demokratinės valstybės ir tam reikia tam tikrų kompromisų Žinoma, dėl, dėl to paties pakto e, aš neturiu jokių iliuzijų. Jeigu, pavyzdžiui, ekonomikai sekasi blogai, tada jau imamasi tam tikrų radikalių priemonių ir nebūtinai laikomasi tų taisyklių. Galbūt koks regionas, sakykime, tai, taigi atsiprašau, viena vyriausybė, jeigu laikosi, tai kita galbūt nebūtinai laikysis. Ole Šmit, prašome. You your, uh... Ačiū. Ir ačiū labai už jūsų atsakymus, kai kurie iš jų yra labai įdomus, ypač paskutinysis. Aš atstovauju ne euro zonos mažai šaliai, kuri norėtų tapti eurozonos dalimi. Tačiau jūsų paskutinės pastabos vargu ar padės mums įtikinti piliečius tą padaryti, nes kai vyko referendumas Būtent toks argumentas buvo iškeltas, nes neurozono šalis nėra stabilumo rūgimo pakto narės. Ir dėl to kyla maišytis. Ir man įdomu, ar jūs savo pranešime tuos aspektus svarstote? Jūs turite politinės patirties, jūs um, kūrėte sąlygus euro įvedimui, paskiau įvedėte euro, dabar jūs esate tos krizės dalimi. Ar negalvojate, kad Prancūzija ir iš dalies jūs patys turėtumėt prisimti bent iš dalies atsakomybę už dabartinę padėtį Europoje? Nes reikia kalbėti ne tik tai apie rinkos negebėjimą veikti, bet taip pat reikia kalbėti apie nevykusią politiką ir nevykusius politikų veiksmus. Prieš porą savaičių Portugalija pripažino, kad buvo padaryta klaidingų žingsnių. O po dienos Ispanija viešai pareiškė, kad Ispanija jokių klaidų nepadarė. Ir kad krizė kilo dėl antrinių rinkų problemų. Kodėl aš apie tai kalbu? Aš tikrai nenorėčiau nei užsipulti jūsų, nei jūs įžeisti, bet jeigu mes norime, kad ES mechanizmas veiktų sklandžiai, tai tada 27 valstybės narės ir turi sudaryti ES euro zoną. Nes būnant kartu vienoje erdvėje yra daug, daug lengviau taikyti taisyklės ir žiūrėti, kaip jų laikomasi. Aišku, aš čia kalbu ne apie prievartinį taisyklių įdėgymą, bet norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte mano mintį. Taip pat noriu jūsų paklausti štai dėl ko, nes nelabai gerai supratau. Jūs man regi sakėte, jog patys pageidautumėte, kad dažnų popierių perleidimų, dažnas popierių perleidimo elementas ir tokie sandoriai turi būti sustabdyti, bet uh, dėl su tokiu teiginiu nesutiko žmonės. Taip pat yra ir tokių subjektų rinkose, kurie pageidautų, kad nebūtų prekiaujama skolintais vertybiniais popieriais. Ką Jūs patys manote? Nes yra ir lygiai priešinga nuomenė. Galbūt aš pats asmeniškai laikausi per nelik liberalių pozicijų. Sergio Kooperatio. Ačiū, ponė pirmininkė. Man regis. Labai daug dėmesio skiriama finansų pasauliui ir vidiniam mechanizmui, kuris tenai veikia ir toks padidintas dėmesys visiškai pateisinamas atsižvelgiant į tai, kas vyksta finansų rinkose. Ir man, mane labai neramina tai, kad gali būti, jog ir neatsiras tos naujos taisyklės. Arba bus netokios, kokios reikalingos. Jos gali atsirasti tada, jeigu mes atsisakysime bet kokių politinių spekulacijų. Bet ar įmanoma to atsisakyti ir ar tai nebūtų klaidingas žingsnis? Todėl noriu užduoti tokį klausimą. Pirmiausia, tai klausimas susijęs su ES bendros valiutos tolesniu likimu ir jūsų ketvirtąją rekomendaciją. Aš visiškai gerai suprantu, kad rūpestis dėl daugiašalės priežiūros ir bendros fiskalinės politikos yra geras dalykas bet gal reikėtų imtis priemonių dar iki kylant kokiai nors problemai. Nes jeigu mes lauksime, kol iškils viena ar kita problema ir tik tada ją spręsime, tai nieko per daug nelaimėsime. Ir ką aš noriu tuo pasakyti? Aš manau, kad reikia galvoti apie bendrą mokesčių politiką, bendrą fiskalinę politiką. Ir kad valstybių narių nacionalinės fiskalinės politikos būtų po truputį derinamos tarpusavėje. Dar vienas dalykas tai yra finansinių sandorių mokestis. Nedidelėse sektoriuose tikriausiai poveikis būtų teigiamas. Bet apskritai ko gero, finansinio sandorio apmokestinimas būtų neigiamas dalykas. Aš manau, kad aišku, tokį mokestį galima įvesti nacionaliniu lygiu, bet ar įmanoma visą tai kontroliuoti ar sutvarkyti europiniu lygiu? Įsivaizduokite tiesiog, kas nutiko. Prisiminkite, kas nutiko krizės metu krizės metu kiekviena šalis bandė pasinaudoti turimais rezervais. Bet ar mes galime galvoti apie bendrą europinį rezervą? Taip, strategijoje Europa 2020 yra kalbama apie kai kurios bendrus rezervus, bet ar įmanoma to pasiekti praktikoje, o gal visos tos idėjos taip ir liks surašytos tik popieriuje. Aišku, Europa yra visai, sakykime, tinkama vieta sistemai kurti. Bet manau, kad tektų apgailestauti, jeigu mes pradėtume diskusiją, o diskusijos rezultatas nebūtų praktinio pobūdžio. Mes galime svarstyti įvairius variantus, pasirinktis, galimybės, bet tos diskusijos neduos naudos, jeigu netaps praktinėmis taisyklėmis. Dabar dėl viešosios skolos valdymo. Viešoji skola labai daug kur auga ir atitinkamai skolos aptarnavimo kaštai auga. Dabartiniu metu net analizuojama virš nacionalinė priežiūros sistema, kuri galėtų padėti suvaldyti viešoje sektoriaus skolą. Mes apie tai kalbėjome su uh, kvestiniais ekspertais. Aišku, niekas nepasisako prieš priežiūros griežtinimą, bet kai pradedame galvoti apie tokios priežiūros sistemos praktinius aspektus, staiga visi užsičiaupia. Aš manau, kad mes turime ir patys būti pasirengę naujai tvarkai, nes kitaip nieko nepadarysime. Tai yra pirmoji didelė krizė, su kuria mes susidūrėme ir kuri viską apvertė aukštinkojom. Taigi mažosioms valstybėms svarbu, kad jų nepaliktų mūšio laukia vienų. Bet jeigu mes norime pasimokyti iš tos krizės, tai turime galvoti ir apie tai, kad stambiusios valstybės narės turėjo galimybės imtis tam tikrų priemonių iki krizės. Ir Jeigu mes nepadarysime išvadų, tai konkūrė arklys nebeperšoks per kliūtį, o permes raitelį per tą kliūtį. Ačiū. Bandysiu atsakyti į abu klausimus. Dėl pirmojo aš sutinku, dėl antrojo turiu šiek tiek kitokią nuomonę. Ar turime prisimti atsakomybę? Atsakau ponui Šmitui į klausimą. Dėl finansinės krizės. Taip, yra politikų, kurie turi prisimti atsakomybę. Bet jau jie eilę metų teigia, kad reikia reguliuoti rinką. Vieni galbūt labiau. Jie kalbėjo apie tai, kad nereikia reguliuoti rinkos. Tai aišku, jie ir turi prisimti dabar atsakomybę. Na ir vieningas aktas, ar jo laikytis ar ne. Ir buvo teigiama, kad rinkos pačios susireguliuos, bet panašu, kad taip ne, neįvyko, jos e, nesusibalansavo ir mus ištiko didelė krizė, kuri daug kainavo ne rinkos e, veikėjams, bet kainavo paprastiems žmonėms. Taigi mano atsakymas labai tiesus į jūsų klausimą dėl taisyklių laikymosi. Demokratinėje sistemoje negalima nustatinėti taisyklių, kurios jau a priori sukurs, sukurs problemų, kurių neįmanoma bus laikytis. Taigi taip, taisyklių mums reikia, taisyklės reikia kurti, bet jos turi būti šiek tiek lankstesnės, nes labai svarbu, kad vyriausybė irgi laikytųsi, e, įsiklausytų visuomenės nuomonės ir kažkaip bandytų tų taisyklių laikytis. Ponas Konferatė, klausim, pono Konferatė klausimas. Aš e, pasisakau už finansinių sandarių mokestį. Aš parlamente 2001 metais balsavau už tą mokestį. Tačiau tiesiog galiu pasakyti, kad mane tai domina politiniu lygmeniu, tai atneštų išteklių Europos biudžetui, federaliniam biudžetui, ar tai atneštų nacionalinės politikos plėtrai tam tikrų įplaukų. Bet pirmiausia, aš manau, svarbiausia sureguliuoti finansinės rinkas. Na, neįvyks stebuklas ir finansinės rinkos pačios nesusireguliuos, e, nes yra ir DAC pool, taip vadinamieji DAC pools ir tie mokesčių prieglopšiai ir visi kiti dalykai. Reikia visus tuos dalykus sutvarkyti ir sukurti tikrą atsiskaitimo platformą pagrindą. Ir iš tiesų stebuklingai e, rinkos nesusire, nesusireguliuos pačios. Aš nežinau, ar kolega pritars man. Ne visuomet jis man pritarė. Pažiūrėsime. Dėl ekonominės situacijos. Čia mano nuomonė šiek tiek kitokia negu pono Emanuelį. Aš manau, kad tai nėra vien tik tai politikų atsakomybė. Tai yra ir visų žmonių atsakomybė. Mes daugelį, daugelis mūsų gyvenome skolon. Ar tai būtų turtinga valstybė, ar ne, negalima išleisti daugiau negu kad gauni. Tai čia yra bendra taisyklė ir valstybei, ir piliečiams. Na ir 70 procentų, 80 procentų nuo BNP valstybės skola ir ar tai yra įmanomas dalykas. Tiesiog svarbiausia sutvarkyti finansinės rinkas ES valstybėse narėse ir taip pat valstybėse, kuriuose, kurios yra už ES ribų. Nes, tarkim, tai, kaip gyvena JAV, turi atneša padarinių mums, Europai. Na ir aš manau, kad reikalinga užtikrinti tam tikrą stabilumą Ir jeigu skola valstybės būtų naudinga ekonominės plėtros prasme, kuriant infrastruktūrą ir taip toliau, tuomet, aišku, tas deficitas, valstybės biudžeto deficitas yra naudingas. Taigi aš manau, kad pirmiausia, mums kuo galima greičiau reikia susitvarkyti viešuosius finansus ir kuo galima efektyviau. Na, o ant, antrasis pastebėjimas e, dėl bankų aferų. Mes e, išklausėme finansų komiteto atstovų nacionalinės, nacionalinės asamblėjos, finansų komiteto atstovų. E, klausėme spekul... ir taip pat bankininkų klausėme, kokius, kokius padarinius atnešė spekulacijos jų bankams. Ir bankų vadovai mums teigė, kad jiems sunku uh, įvertinti tai, kas vyksta jų rinkos sektoriuje. Ir tarkim, sako, aš esu matematikas, aš sukūriau formulę, kuri turi būti pritaikyta, bet, pritaikyta, bet aš nežinau, ar ji bus veiksminga, ar ji bus pavojinga. Taigi, galbūt būtų galima atsakyti tam tikrų techninių priemonių, uh, E, dažnos vertybinių popierių priekybos ar priekybos skolintais vertybiniais popieriais. Tačiau tai turi įtakos e, spekulacijoms ir sisteminiai rizikai dėl apmokestinimo. Mes visuomet bandėme parodyti kažkokį tai po pavyzdį, gerą pavyzdį. Jeigu kažkoks mokestis, kurį pritaiko kita valstybė, kenkia jūsų operatoriams, tuomet reikia imtis tam tikrų priemonių. Na ir buvo teigiama, kad reikia pateikti visuomet kažkokį tai pavyzdį. Ir jeigu mes europiniu mastu susitarsime, įvesime tą mokestį. Ir galbūt sukaupsime pakankamai galios ir tą mokestį perkelsime į kitus pasaulio regionus. Ir mes tarsi įsivaizduojame, kad net prancūzijos žurnale buvo tokia karikatūra, kai kinai iš vienos pusės, amerikiečiai iš kitos, o mes, europiečiai, sukaupę daug. Tai faktiškai gaunasi, kad yra dvi didžiosios valstybės, o visa kita, kas lieka, yra per vidurį. Taigi mes turime nebejoti tuo, ką mes bandome pristatyti pasauliniu mastu. Ir aš manau, kad mes tikrai galime tuo met versti kitus regionus ir kitas valstybės mūsų klausytis. Ir aš e, manau, kad jūs tikrai pritarėte mūsų nuomonė ir būtent dėl to, kalbant apie konvergenciją, aš esu įsitikinęs, kad e, konvergencijos e, trūksta, jeigu į Prancūzijos konstituciją būtų įvesta nuostata dėl, dėl e, viešųjų finansų stabilumo ir panašiai. Na, aš nežinau, kokiu tai atneštų padarinių mums, prancūzams. Jeigu norime užtikrinti ekonominį konkurencingumą, turime aišku užtikrinti ekonomikos konvergenciją. Tai yra didžiulis trūkumas dabar egzistuojantis ir, aišku, turime išlyginti 27 ES valstybių narių trūk, skirtumus ir ypatingai eurozonos valstybių skirtumus ir ekonominių ir socialinių, ekonominėje socialinėje plotmėje ir eiti tą pačią linkmę, tuo pačiu ritmu, kai tuo tarpu dabar situacijos iš tiesų yra gan skirtingos. Taigi turime siekti kuo galima didesnės konvergencijos ir imtis veiksmų Prancūzijoje, Vokietijoje, kad užtikrintumėme mokesčių konvergenciją. Na ir kredito reitingo agentūros. Na, aš nežinau, ar tai yra idealus sprendimas, nes tokiu atveju jų susikūriama kredito reitingo agentūra tam, kad gautumėme gerą vertinimą, tarsi atrodo taip. Taigi turime išvengti tokios rizikos. Ir buvo daug kredito reitingo agentūrų, tai, kurios nebuvo nei amerikiečių, nei anglosaksų kapitalo įmonės. Ir aš manau, kad didžiausia problema yra užtikrinti tam tikrą reguliavimą tų agentūrų, tam, kad nebūtų interesų konflikto Taigi, ponė pirmininkė, bandžiau, ko galima greičiau atsakyti klausimus. Gal ne viską atsakiau, bet e, bandžiau, ko galima tiksliau kalbėti. Sirpa Peitikainen. Sirpa Peitikainen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezt a nagy... Ačiū, panė Kminikė, už e, šį tyrimą, kuris mums buvo patiktas. Ar yra vertimas? Very uh, interesting and vivid uh, presentation uh, where you have uh, points just. Uh... Jūs, uh, jūs iš esmės aprašėte tik tai uh, nemažai klausimų. Ir iš tikrųjų jūsų pasiūlymų sąrašas yra labai įdomus. Aš norėčiau paklausti jūsų. Uh, tiesiog pasidalinti mintimis apie globalinę valdyseną, taip, G20, tai yra iš esmės, kad čia būtų sukurtas toks globalinis stebėjimo tinklas. Taigi, kokie jūsų pasiūlymai būtų šioje, šioje srityje? Galapilč. Aš e, norėčiau prisijungti prie ankstesnio klausimo ir aš turėčiau e, du klausimus susijusių su ankstesnėmis rytimis. Tai iš esmės, jeigu mes kalbame unisonų, jeigu mes kalbame vienbalsiai, tada mes neturime būti nuobodus, mes turime būti suprasti tiesiog. Ir taigi aš norėčiau paklausti. Europos Sąjungoje e, kalbama apie Europos politiką, tačiau iš esmės pagrindinė direktyva yra susijusi su apribojimais. Uh, ir, ir šitą idėją remiama ir Tarptautinio valiutos fondo. Ar iš tiesų e, užtenka tų griežtų taisyklių apribojimų, kad mes išsikapsytume iš krizės? Nes būtent ta krizė dar nepasibaigė. Nes e, finansų rinkos, e, įskaitant ir spekuliantų rinką, skiriasi nuo realios ekonomikos. Ir šita bedugnė praktiškai atsiveria vis didesnė tarp šių dviejų sektorių. Taigi aš norėčiau e, paklausti, ar jūs nemanote, kad e, stabilitumo ir augimo pakto elementai, kriterijai turėtų būti sušvelninti? Argi iš tiesų ne valstybių skolos privedė prie to, kad dabar yra tokia didžiulė krizė? Ir dabar kai kuriuose valstybėse netgi valstybės skola nebeįmanoma e, kompensuoti. Ir spekulacija skiriasi iš esmės, e, sakykime, savo pobūdžių ekonomiškai stipresnėse ir silpnesnėse valstybėse narėse. Tačiau, e, jeigu, pavyzdžiui, tos silpnesnės valstybės jau įstoja į eurozoną, tada spekulacinis puolimas praktiškai pažeidžia ir patį euro stabilumą. Dabar kitas dalykas dėl, e, dėl šito kredito reitingo institucijų. Aš nežinau, ar tai turėtų būti kūriamos tokios agentūros Europos lygių ar ne. Ir taip pat e, nacionaliniai audito rūmai arba audito institucijos galėtų atlikti tokią užduotį, tai yra stebėjimo užduotį. Kitas dalykas dabar yra finansinių sandorių mokesčiai. Aš girdėjau labai daug diskusijų ir daug nuomonių šio klausimu. Uh, iš esmės e, e, nelabai laikų buvo parengtos kai, kai kurios studijos būtent dėl šito finansinių sandorių mokesčio. Todėl buvo sunku susidaryti bendrą vaizdą. Aš manau, kad e, šitas mokestis yra susijęs su daugiau pavojų negu su daugiau naudos. Taigi būtent norėčiau paklausti dėl reglamentavimo. Ar, manote, kad, ar, ar nemanote, kad pakanka tų reglamentavimo priemonių, kurios jau egzistuoja. Ir kad e, būtų galima laikytis tų ankstesnių taisyklių, kur, dėl kurių buvo sutarta anksčiau, tiesiog griežčiau. Ir kitas dalykas, e, kad spekulacija taip pat prisideda prie šių problemų didinimo. Oui, oui, je, je veux laisser, euh, M. Mansen donner son point de vue, mais je sens que petit à petit. Atsakydamas Noriu pasakyti, kad mes šiek tiek nukrypome nuo bendros mūsų diskusijos linijos, nes jūs kalbate apie eurozonos krizę. Na, ne visai taip. Krizė pirmiausiai prasidėjo antrinėse rinkose, po to apėmė bankus, kurie neturėjo sukaupę pakankamai kapitalo, tada apėmė privačius ūkio veiklos subjektus, o jau tada tik tai smogė per viešuosius finansus. Valstybės narės ėmėsi priemonių rinkoms gelbėti ir dėl to būtent išaugo jų skola. Ir deficitas padidėjo dėl pagalbos finansų sektoriui. Todėl problema ne visai tokia, kaip jūs apibūdinote. Aišku, euro problema yra dar vienas dalykas, bet nepamirškite, kad euro kaip valiutos problema yra glaudžiai susijusi su jungtinių valstybių dolerio problema. Dar vienas dalykas tai yra vyriausybės vertybinių popierių supirkimas. Nepamirškite, kad vertybinius popierius vyriausybės, o tiksliau jų šalių centriniai bankai išleidžia. Ir Amerikos federalinis rezervas ir centrinis bankas supirkinėja skolas ir supirkinėjo privataus sektoriaus skolas. Ir tai, ką aš dabar sakysiu, yra labiau mano asmeninė nuomonė, nes aš nesutikau su kai kuriais dalykais, kurie įrašytys į steigimo sutartį. Aš manau, kad iš tiesų, kai kalbame apie reitingavimą, tai pačios rinkos tą reitingą nustato ir taip turi būti, kalbant apie deficitą ir jo naikinimą. Darbas turi vykti šioje srityje, bet mes nekalbame apie eurozonos vertybinius popierius ar kažkokias tai obligacijas. O jeigu galvoti apie bendrus dalykus, tai reikia labai išsamei apsvarstyti, kokio tipo tai turi būti finansinės priemonės, kaip riboti jų naudojimą, kaip kontroliuoti ir stebėti tokių priemonių gyvendinimą. Tartutiniai investuotojai domisi tokiais dalykais, manau, kad ir amerikiečiai susidomėtų. Europa yra pasirengusi prisimti dalį rizikos. Bet tam reikia, kad euras taptų tikrąją tarptautinę valiutą. Dar keletas dalykų. Pamenu, pačių sunkiausių krizės laikotarpių investiciniai bankai ir finansinės institucijos atkreipė dėmesį į vyriausybių obligacijas tam, kad galėtų finansuoti savo deficitą. O tam, kad būtų finansuojama viešųjų finansų skola arba deficitas biudžeto, reikia rasti irgi investuotojų. Taigi, kas investuos? Bet nesutinku, kad euras sukėlė krizę. Euras tapo dėja tos krizės auka. Ir pagrindinė problema irgi susijusi su euru yra, tiksliau jų yra keletas, bet viena iš jų yra deficitai, viešu, viešojo sektoriaus deficitai, kurie auga ir Prancūzijoje struktūrinis skolos deficitas prilyksta tai sumai, kurią sumažinti mokesčiai nuo 2000 metų. Mes mažiname 300 milijardų išlaidas, bet išlaidų mažinimas buvo labai spartus ir dėl to taip pat atsirado disbalansas. Negaliu pasakyti, kad mes labai gerai paskirstėme visas mažinimo priemonės, bet tai jau politinė diskusija, į kurią šiuo metu nenorėčiau čia veltis. Trumpai, ponė pirmininkė. Norėčiau paliesti tą klausimą, kad krizė baigėsi. Aš manau, kad ekonominė prasme situacija šiek tiek yra pagerėjusi, stabilizuojasi, žvelgiant į BVP augimą, žimtumą ir taip toliau. Tačiau finansų plotmėje krizė tikrai nesibaigė. Ir trijuose pirmose pasiūlymuose, kuriuos pateikėme, mes konkrečiai teigiame, kad yra didžiulis skirtumas tarp likvidumo pasaulyje ir e, vidaus, re, vidaus produkto, bendro vidaus produkto. Taigi, kai reikia užšaldyti tą, apriboti tą likvidumą, panašu, kad likvidumas vis tiek auga dėl to, kad, kaip sakė ponas Emanueli, kad dėl, dėl bank, tarp bankų trūksta pasitikėjimo. Bankai tarpusavėje ne, vengia skolinti, nes yra toksiški produktai, bando jų išvengti ir taip pat reikalingas refinansavimas. Ir bank, centriniams bankams trūksta likvidumo. Taigi labai svarbu tam tikrų momentų išvalyti tą e, finansų sistemą. Ir aišku, iš krizės dar neišbridome ir aišku, mes e, šiek tiek apgailę staujame, kad e, kad, na, negalime visiems kolegoms e, išsamei atsakyti, bet, na, mes e, vertiname realios ekonomikos situaciją savo valstybėje ir, aišku, dėl to jūs mus ir pakvietėte, kad mes e, pristatytumėte Prancūzijos situaciją, bet aišku, mes suprantame, kad kalbant apie pasaulinę valdyseną, visi irgi turime prisimti atitinkamą atsakomybę. Na ir Aš manau, kad jeigu jūsų, jeigu jūsų komitetas galiausiai savo galutinėme pranešime pateiks pasiūlymus ir tuos pasiūlymus mes galėsime gauti kaip specialusis tyrimus komitetas, jeigu, tyrimų komitetas ir galiausiai tie pasiūlymai bus pritaikyti Europos mastu ir galbūt pasaulinio mastu, tuomet mes ir pereisime prie e, ekonominio ir finansinio pasaulinio valdymo. Ačiū. Gal aš e, pabaigoje dar pateiksiu kelias pastabas arba užduosiu kelis klausimus. E, pirmiausia, e, mūsų komiteto tyrimos rytis buvo plačiau apibriešta. Čia mes kalbėjome ne tik tai apie spekuliavimo ir apie krizės klausimus, bet mes norime, jei tai įmanoma, peržengti vien tik tai grinai finansinių rinkų apibrieštis. Taigi, iš esmės, iš dalies aš sutinku su jumis, ponia Emanuelį. Žinoma, galima daryti poveikį, sakykime, nekilnojamo turto rinkai arba antrinių produktų rinkai Junktinėse Amerikos valstijose. Tačiau iš esmės Junktinėse Amerikos valstijose yra tokia idėja, kad kiekvienas žmogus turi turėti savo nekilnojamą turtą. Ir tai būtent šitas neproporcingumas ir neprofesionalus kreditų išdavimas uh, E, taip. E, ir skolos pavertimas e, vertybinis popieriais prisidėjo prie to, kad prieėjome dabar prie tos krizės tiek Junktinėse Amerikos valstybėse, tiek Europoje. Tai, vadinasi, buvo sukurta tam tikra neteisinga paskatų sistema ir taip pat prisidėjo ir spekulacija. Bet ne pirmiausia spekulacija prisidėjo prie krizės. Yra įvairių tyrimų šią temą. Tai būtent e, ką padarė, pavyzdžiui, e, spekulacija, kokį poveikį, sakykime, dėl valstybės e, skolos Graikijoje. Ir, ir čia man buvo nuostabu, kai aš išgirdau, kad iš esmės spekulacija praktiškai nieko nepakeitė arba pakeitė beveik minimaliai kažką finansų rinkose. Taigi mes neturime pamiršti, kad euras nėra krizės priežastis. Čia aš visiškai sutinku su jumis, tačiau mes neturime pamiršti, kad e, kai, kurie, kai kurios narės eurozonos ilgus metus vykdė nesakingą politiką. Jeigu aš girdžiu, kad Graikijoje per dešimt metų e, atlyginimai pakilo 54 procentais. Tai kiekvienais metais po atitinkamą procentų skaičių. Tai neatsižvelgiant į tai, kaip augo ekonomika ir neatsižvelgiant nei į darbo našumą, nei į konkurencingumą, tada iš esmės tai yra automatiškai kelias į katastrofą. Tai nieko neturi bendra su eurų, su spekulacija. Žinoma, tai socialiniai partneriai Graikijoje iš esmės e, e, e, padarė tokias išvadas, padarė tokius sandorius, nebuvo, kurios nebuvo galima įmanoma finansuoti jau lėšomis. Tačiau mes turime taip pat suprasti, kad Prancūzijos bankai ir Vokietijos beje labai yra susidomėję obligacijomis, pavyzdžiui, kurias e, išleidžia e, e, Graikija, Prancu... Graikija, Portugalija ir Ispanija. Tai vadinasi, jeigu ši, šitos obligacijos taptų bevertės, tai vadinasi, galima jas kažkaip tikriausiai pervertinti arba paversti kitais produktais. Tačiau gali būti, kad prieisime ir prie katastrofos. Taigi, e, Mes dabar patyrėme, kad e, Europos piliečiai vis labiau nusisuka nuo Europos. Jie, jie iš esmės dabar nemano, kad Europa yra jiems saugi ir užtikrinta ateitis. Tai yra labai pavojinga tendencija. Ir mes dabar staiga e, atsidūrėme, sakykime, tokiame renacionalizuotame pasaulyje. Ir manau, kad tai yra didžiulis pavojus mūsų ES. Ir mano klausimas yra, ką mes galėtume nuveikti, kad e, piliečiai galėtų identifikuotis geriau su ES. Kaip mes galėtume paskatinti šį procesą? Antras dalykas, ateityje mums reikia užtikrinti augimą. Vien tik tai reguliuodami rinkas mes to nepasieksime. Mums reikia skatinti e, verslumą, iš esmės be ekonomikos augimo mes neišsikapsysime iš savo e, skolų liūno. Ir be augimo mes neturėsime lėšų, kad investuotume jas į ateitį. Todėl po 10-20 e, metų mes nebūsime G8 ar G20 nariais šalia Kinijos, Indijos ir kitų šalių. Mes būsime kažkur apačioje. Taigi, ką mes turėtume nuveikti, kad e, galėtume užtikrinti, kad bent jau turėtume ateičiai investicinių lėšų. Oui, alors là, je crois qu'on va répondre séparément. Hein. Na kągi, manau, kad mes uh, kiek kitaip esame pasirengę atsakyti susačius klausimus. Ar netiesa? Na ką aš galėčiau pasakyti iš savo pusės. Kai kalbame apie krizę, tai mano galva finansų krizė atsiranda dėl neatsakingos skolinimo politikos vykdymo. Tai yra politika, kuria tiesiog buvo perlenkta lasda. Ir šiuo atveju aš nekalbu ne apie amerikiečius ar vokiečius, tai yra valstijas ar apie Vokietiją. Taip e, reikia skolintas. Bet yra tam tikri svarbus veiksniai. Kitas dalykas - atlygis už darbą. Jeigu pažiūrėsime, kas vyksta šioje srityje, ir kaip padalyjama, papildomai sukūriama vertė tarp darbdavių ir darbuotojų, tai faktiškai kyla uždirbtų pinigų paskirstimo problema. Aišku, galima šį reikalą analizuoti ir per kitą prizmę, bet tikrai ne euras sukėlė visas tas problemas. Valstybės narės, kurios prisijungia prie eurozonos, jų įsivystimo lygis, lygis skirtingas. Ir nebejotinai, kad eurozonoje vyko socialinis ir fiskalinis dempingas. O tai reiškia, kad kai prie eurozonos prisijungia Ispanija ar Portugalija, tai jos prisijungė po labai ilgo laiko, kada galėjo atitinkamai imtis priemonių. Kai kuriais kitais atvejais prisijungimas buvo spartus ir konvergencijos laikas trumpas. Įvedant naują valiutą, neabejotinai stengiamasi surasti kiekvienu atveju tam tikrų privalumų. Ir šiuo atveju, jungiantis prie eurozonos rinkos, buvo imamasi fiskalinio ir socialinio dempingo. Buvo galvojama apie tai, kad buvo vadovaujamas įvairiomis priežastimis ir siekiama įvairių ilgalaikių tikslų. Dabar dėl problemų. Ar galime mes su jomis susidoroti? Pirmiausia, turėtume galvoti apie ūkio augimą. Bet ar įmanome užtikrinti ūkio augimą? Jeigu nesugebėtume užtikrinti ūkio augimo, kas nutiktų su deficitu, su biudžeto deficitu. Na, aš pats asmeniškai taip nemanau, kad įmanoma, bet nebejotinai, jeigu jau susikurtų tokia situacija, tai politinių lygių tos situacijos kaina būtų nepaprastai aukšta. Bet to iš tiesų reikia dabar galvoti apie tai, kaip skatinti ūkio augimą. Reikia iškoti naujų ūkio augimo skatinimo, skatinimo metodų. Reikia baigti verkšlenti dėl prarastų milijonų. Pažiūrėkime, Galileo sistema ir toliau yra kuriama, nes matys žmonės jos nori, nors įkainuoja labai daug. Mes taip pat suprantame ir pritarėme tam, labai plačiai pritarėme, kad būtų skatinami moksliniai tyrimai ir inovacijos. Visi suprantame, kad tai yra būtina. Kitas dalykas, kad permainos, kurių reikia, neturi būti labai tokios lokalios reikia. Aš pasakysiu, kad pavyzdžiui, ne visada net ir politiniai mano sąjungininkai man pritarė, bet aš vis tik manau, kad reikalinga aiškiau dėrėtis. Dabartiniu metu, pavyzdžiui, deramasi dėl laisvos prekybos sutarties su Pietų Koreja. Korejos gyventojų skaičius kelias, kelis kartus viršė Prancūzijos gyventojų skaičių, o mes deramės dėl laisvos prekybos sutarties. Tai reiškia, kad plūstels didelis kiekis korejietiškų prekių mūsų rinką. O ką mes gausime už tai? Ar mes apie tai galvojame? Taip yra Šiaurės Amerikos laisvųjų prekybos sutarčių sistema dažnai kaltinama ta sistema protekcionizmu, bet gal reiktų čia galvoti ne apie protekcionizmą, o apie tam tikrai tradiciškas, tradiciškai taikomas priemonės. Ir Europa turėtų irgi apie tai galvoti. Ir šiuo atveju, kai sakau Europą, aš kalbu apie Prancūziją ir visas likusias šalis. Jeigu mūsų valstybių 15 procentų pramonės pasiligojo, karščiuoja, tai reikia galvoti, ką mes darome. Kodėl mes karšlygiškai bandome bėgti kažkur ir visam pasauliui atvirai aiškiname, kokiu nuolaidų turėtume daryti, turėsime daryti. Stambios korporacijos kaip nors išgyvens ir pasikeitus prekybos sąlygoms, užsienio prekybai liberalizuojantis, bet tikrai neišgyvens mažos įmonės. Taip, mes turime siekti pažangos, mes turime eiti į priekį, mes turime galvoti apie bendrai vykdomus projektus, finansuoti mokslinius tyrimus, turime įgauti konkurencinį pranašumą. Galų gale vieną kartą reikia baigti tuos žaidimus, kai kiekvienas žaidžia tik tai savo žaidimą ir visiškai negalvoja apie bendrą reikalą. Pirmininkas. Taip, mes tikrai turime galvoti apie bendrus projektus. Gal Europos investicijų bankas turėtų leisti bendras obligacijas. Bet pirmiausia, norėčiau suteikti žodį damoms. Pervanš Perez. Ai, pervanš, aš dar tada atsakysiu į klausimą. Tiesiog norėjau, na, atsiprašau, Anry, bet e, panašu, kad aš labiau pritarčiau pirmininko žodžiams ir tas klausimynas, kurį jūs mums atsiuntėte. Ir mes pateikėme atsakymus į tuos klausimus. Savo pasiūlymuose mes šiek tiek esame kaip žandarai, norime, kad viskas būtų reguliuojama ir panašiai, tačiau mes prisijemame tą atsakomybę, kadangi manome, kad tai yra vienintelė galimybė leisti realiai ekonomikai geriau funkcionuoti piliečių labui Ir tai yra labai svarbi tema. Ar kaip sakė Andrija Emanuelį, Emanuelį, Europoje yra svarbių ekonominio vystimosi skirtumų, skirtumų kalbant apie konkurenciją su pas, kitomis pasaulio šalimis. Taigi, ką mes galėtumėme e, padaryti, kad e, pasiektumėme Kinijos augimo mastus ir panašiai. Pirmiausia, mums reikia užtikrinti nuoseklesnį augimą Europoje, kad rūpintis, kad piliečiai galėtų gyventi geriau. Na ir tai yra patys aktualiausi klausimai. Labai svarbu, kad visa ES surastų bendrą sprendimą. Na ar įmanoma iki kažkokios tai konkretesnės datos pasiekti tų rezultatų, sumažinti valstybinę skolą ir panašiai. Nežinau, svarbu, kad kasdienės žmonių gyvenimo sąlygos pagerėtų, kuo galima geriau. Ir ačiū per vanš, kad e, leidote man dar keli žodžius tarti. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau sureaguoti į įvairias mintis, kurios buvo išsakytos. Pirmiausia, dėl galimybės kalbėti vieningu balsu. Nežinau, ar yra per anksti ar per vėlų tą daryti. Bet žinau tiksliai, kad yra per vėlai ir per mažai tas daroma. Kas kart ir e, didžiojo dvidešimtuko kontekste, kuomet yra bandoma kalbėti vieningų balsų Europos Sąjungos balsu, tai matome, kad problemų yra. Jūs kalbėjote apie tai, kad jūsų nuomonė skiriasi ir aš tą mačiau jums pasisakant. Ponas Emanuelį kalbėjo apie demokratinę struktūrą, apie galimybę kalbėti vieningų balsų. Ponas Marcel, Mansel kalbėjo, kad reikia suvienyti pajėgas, kad galėtumėme geriau jaustis tarp didžiųjų valstybių. Na ir aš manau, kad įvairiose diskusijose, šiandieninėse, šiandieninėse diskusijose matome, kad Aišku, mes ne, ne tik apie spekulacijas kalbėjome, bet tos diskusijos šiek tiek išsiplėtė, kaip būtų galima at, sutvarkyti tą euro zoną. nes tikrai matome, kad eurozonos funkcionavimas yra išmuštas iš pusiausviros. Na ir aš manau, kad e, turime tas problemas spręsti dabar, nes, aišku, eurozona, euras nėra atsakinga, atsakingi už krizę, tai yra krizės aukos. Tačiau tai yra ta auka, kuri irgi yra šiek tiek prisidėjusi, nes turint omenyje augimo stabilumo paktą ir nesilaikymą jo nuostadų, dabar panašu, kad dėl to turime mokėti daugiau esant kriziai, jeigu mums brangiau kainuoja. Ir aišku, turime išspręsti tą demokratijos e, klausimą. Ir mūsų pranešime nebus įtrauktas žodis federalinė sistema. Ir mes su kolega socialistu švedu diskutavome ir jis teigė, kad Junktinės Amerikos valstijos ir Vašingtonas uh, nepalankiai vertina federalinės valstybės. nepalankiai vertina valstijų e, vyriausybės. Ir matome, kad dabar Europos Sąjunga turinti bendras kompetencijos sritis, turi turėti bendrą politinę strateginę, tu, turi turėti bendrą strateginę politiką, ekonominę, socialinę. Ir kalbama tik tai apie tai, kad koord, veiksmų koordinavimas turi labai daug privalumų. Aišku, nuo Mastrito starties jau praėjo nemažai metų, Ir aš visą laiką kalbėjau apie tai, kad reikia politinių, ekonominių lygmenių didesnio veiksmų koordinavimo, kad reikalinga bendra strategija. Ir dėja, tik tai kalbėjome apie tai, kad reikalingas koordinavimas, ekonomikos politikos koordinavimas tarp valstybių narių. Bet paž pažvelkime, kas vyksta federalinėse valstybėse. Taigi mes kalbame apie tai, kad mes turime kažkaip kalbėti vienu balsu didžiajame dvidešimtuke, parengti bendrą ilgalaikių investicijų strategiją ir taip toliau. Aišku, tai yra tokie labiau techninio pobūdžio klausimai, bet irgi yra labai svarbus. Na ir 24-asis jūsų pasiūlymas e, man pasirodė labai įdomus. Aš maniau, kad tai yra tabų tema. Uh, įvairiuose politiniuose. Džiaugiuosi, kad esate iš skirtingų politinių frakcijų ir bendrai parengėte tokį pasiūlymą. Man jisai pasirodė labai įdomus. Man atrodo, kad tai yra labai naudingas diskusijų elementas. Dėl e, finansinių sandarių apmokestinimo aš manau, kad tai būtų naudinga gauti daugiau finansinių įplaukų, finansuoti biudžetą ir taip toliau. Ir taip pat manau, kad tai būtų naudinga reguliavimo prasme. Aš manau, kad finansinių sandarių apmokestinimą reikia vertinti kaip e, ekvivalentą PVM-ui. Ir jeigu tikrai norime kovoti su dažnai perparduodamais vertybiniais popieriais, aš manau, kad reikia tikrai užtikrinti, kuo galima geresnį reguliavimą, o reguliavimas gali būti užtikrinamas per apmokestinamą. Taigi reikalingos kažkokios tai griežtos priemonės ir Na, tiesiog aš esu tokios nuomonės ir jeigu mes galėtumėme numatyti kažkokias tai reguliavimo priemonės, tai iš tiesų būtų naudinga galikiems investicijoms. Na ir taip pat buvo kalbama apie tai, kad jaučiamas tam tikras nuovargis. Euh, élaboré péniblement sous l'impulsion. Mes labai daug dirbome ir jūs žinote, kiek daug buvo įdėta darbo ruošiant Rusiją vertinimą. Bet iš tiesų niekas nenori paleisti galių iš savo rankų. Ir aš manau, kad Lerusė komisija turėtų ir toliau tęsti darbą, svarstyti, kokiu priemoniu reikia imtis. Jeigu bus sukurta Europinės bendros rinkos priežiūros institucija, kuri turi tikras galės, o neįsivaizduojamas, tai bus labai gerai. Žinote, yra monetarinės institucijos, tai buvo, sakysime, pirmtakai būsimos sistemos. Ir tos naujos priežiūros institucijos galėtų stebėti bankų sandorius. Bet šiuo metu mes labai rimtai mažiname biudžeto lėšas įvairioms institucijoms, įskaitant priežiūros institucijas. Ir štai čia išvilgių grėsmę. Jau jeigu reikia europinių lygių nustatyti kontroliuojančias, sukurti kontroliuojančias ir priežiūrą vykdančias institucijas, tai tuo keliu ir turime žengti. Jeigu mes to nepadarysime, aš manau, mes tiesiog prarasime galimybę taisyti padėtį ir tapsime visi atsakingi susiklošiusius už susiklošiusią situaciją. Taigi, draudimo priežiūros institucijos, bankų priežiūros institucijos, turto valdysenos institucijos. Visos tos institucijos turi turėti realias galės. Taip, komisija yra pateikusi iš savo pusės teisėkuros pasiūlymą. Mes taip pat manome, kad tokios priežiūros kontrolės institucijos turi veikti savarankiškai pagal joms nustatytas taisyklės ir samdyti, savarankiškai samdyti žmonas, kad būtų užtikrinta, jog dirbti ateina tikri ekspertai, žmonas, kurie išmano reikalą, o ne kurie skirimi. Jūs žinote, kad asmuo, kuris yra skirtas vadovauti esmai, tai yra vertybinių popierių ir jų rinkos priežiūros institucijai, sužinojo apie tokį paskirimą, paskirimo išvakarėse. Ar tai ne puikus pavyzdys, kaip elgiamasi? Na kągi, aš manau, atėjo laikas jau ir baigti mūsų posėdį. Labai dėkingi, kad atvykote šiandien į jį ir norime padėkoti Jums už tai.